Manau, kad svarbiausia užduotis yra užtikrinti, kad Europos parlamentas pasiūstų labai aišku signalą komisijai dėl to, kokią kryptimį mes norime matyti judant energetikos politiką. Ačiū ponia Bensnai, ačiū kolegos, ačiū komisijos nariui. Diskusija baigta, balsuojama bus rytoj 12.30. Toliau. Ponios Vaisgerber pranešimas direktyvų dėl metrologijos panaikinimas. Ir pirmiausia, žodis suteikiamas poniai Weisgerber. E, galbūt palauksime, kol visi užims savo vietas. Prašom, ponia Vaisgerber. Pirmininkė, ponia Tajani, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegoms iš IMKO komiteto ir kitiems, kurie padėjo rengiant šį pranešimą. Be konstruktyvaus atviro bendradarbiavimo iš komisijos ir Belgijos pusės nebūtų buvę įmanoma E, užbaigti šio klausimo rytoj. Kaip pranešėja, aš esu patenkinta rezultatu. Kaip įsivaizduojate, bus atšauktos aštuonios direktyvos, kurios yra pasenusios ir taip bus mažiau biurokratijos Europoje. Įdomu pastebėti, kad kalbant apie šias direktyvas, tai jos paseno dėl to, kad jas pakeitė tarptautiniai standartai susijęs su naujoviška technologija. Labai dažnai reglamentai valstybės narėse yra pakeičiami suderintomis Europos taisyklėmis, o čia Europos taisyklės pakeičia tarptautinės taisyklės. Jeigu norime priartėti prie tikslo, tai yra mažinti biurokratiją Europoje 25 procentais iki 12 metų, tai esame teisingame kelyje. Ponas Štoiberis, kuris vadovauja darbo grupiai dėl biurokratijos mažinimo, sako, kad iš tikrųjų mums reikia rodyti pavyzdį ir žodžius versti veiksmais. Aišku, viskas e, dažnai slepiasi detalėse. Po šio pranešimo bus panaikintos aštuonios direktyvos metrologijos sritise pavyzdžiui, dėl šalto vandens e, e, skaitiklių, spiritometrų, vidutinio ir didesnio nei vidutinio tikslumo svaršių, automobilių padangų slėgmačių, etaloninių grūdų masės ir laivų rezervorų kalibravimo. Šiose srityse jau egzistuoja skaitmeniniai prietaisai, kurie naudojami visai kitaip ir Šias taisyklės galime panaikinti. Neigiamo poveikio vidaus rinkai nebus. Ar vartotojų apsaugai taip, e, e, taip pat. Tačiau taryba e, prie šių dokumentų buvo sustojusi gana ilgai. Pradėjome neformalias trialogo diskusijas ir galų gale pasiekėme protingą susitarimą pirmajam svarstymui tarp tarybos ir parlamento. Kai kalbama apie e, laisvų rezervų kalbėjimą, tai ji bus panaikinta Liepos 1, o kitas direktyvas pakeis nauja direktyva, kurią rengia komisija. Ir e, kai ši direktyva bus baigta rengti, tos kitos direktyvos e, bus panaikintos iki kitų metų pabaigos. Tuo metu komisija įvertins, kuriuos elementus iš senųjų direktyvų reikia išsaugoti ir įtraukti į naująją direktyvą. Jeigu valstybės narės įrodys, kad taisyklės iš septynių direktyvų yra reikalingos, kad būtų užtikrinta vartotojų apsauga, pavyzdžiui, kai kalbama apie automobilių padangų slėgmečius, tai tuomet tos e, nuostatos bus įtrauktos naują direktyvą. Atėjus terminui, e, tos direktyvos bus panaikintos, tai įrodo, kad Europa iš tikrųjų rimtai žiūri į biurokratijos mažinimą. Aš didžiuojas, kad e, Europos parlamentas daro savo dalį, siekiant sumažinti biurokratiją ir siekiant renkti naujus geresnius, paprastesnius teisės aktus. Pabaigai norėčiau pakalbėti apie koreliacijų lenteles. Tai yra lentelės, kurias turi parengti valstybės narės, kad įrodytų, jog perkelė direktyvas. Mes pasirinkome švelnesnę formuluotę ir pasisakėme už tai, kad E, pasiekimai būtų patenkinami ir pranešė yra patenkinami. Ačiū. Toliau ponas Tajanis. Grazie, signor Presidente. Voglio... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti poniai Weisgeber už atliktą darbą. Ji labai išsamei išnagrinėjo sudėtingą e, iš daugelio aspektų susidantį pasiūlymą, apie kurį buvo labai daug diskutuojama ir susitarimo pasiekimas per pirmąjį svarstymą e, reiškia, e, demonstruoja tik tais, kokius įgūdžius turi pranešėja siekdama rasti bendrą sutarimą reglamentavimo mažinimas ES institucijoms bus vienas iš e, didžiausių tikslų. Europos komisija yra įsipareigojusi vis labiau gerinti, tobulinti ES teisės aktus. Ir e, todėl e, yra primenama, kad yra atsisakoma pasenusių šešių direktyvų taip pat kitų instrumentų, kurie e, faktiškai nebenaudingi. Taip pat analizuojami pažengė, pažangesni produktai, kurie nepatenka į tų direktyvų taikymo sritį. Yra nacionalinių teisės aktų, tačiau taip pat yra ir tarptautinių, kurie reglamentuoja pasenusius instrumentus bei naujus matavimo prietaisus, kurie buvo minėti anksčiau. Techninės e, e, prekyb, kliūtis prekybai reiškia, kad ES turi kažką daryti su savo teisės aktais ir turi pripažinti tuos produktus, kurie legaliai pardavinėjami valstybėse narėse. Taigi, Tai yra e, pirmasis e, svarstymas tarp parlamento ir tarybos. Ir nustatyta per jį, sustarta per jį, kad pirmoji direktyva bus e, išim, pirmosios bus atsakyta iki, bus atsakyta iki kitų metų, e, o kitų šešių iki penkioliktų metų. Iki kitų metų balandžio jeigu bus pateikta atitinkamų pasiūlymų, tai ir mes pagal e, savo reglamentavimo procedūras pateiksime savo pasiūlymus. Ačiū. Pone Komi. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visiškai pritarti ponios Vaisgeber pranešimui ir minčiai atsisakyti aštuonių metologijos direktyvų. Ir labai sveikinu tą pasiūlymą, kad valstybėms narėms turi sute būti suteikta laiko, kokią įtaką turės direktyvų atsisakymas. Ir e, pereimas prie e, direktyvos peržiūrėjimo. E, Aš e, esu už e, teisės aktų supaprastinimą, kas numatyta Lisabono strategijoje, tačiau svarbu valstybėms narėms duoti laiko pasitikrinti, kad tada, kai bus atsisakyta direktyvų, nebūtų sudarytas teisinis vakumas. Ir kai kurios valstybės narės išreiškia susirūpinimą dėl to, kad joms trūksta laiko uh, įgyvendinti naujus teisės aktus, kurie netrukus e, iš karto atsisakius tų direktyvų turės įsigalioti. E, mes e, čia turime gerą kompromisą komisijos poziciją atsisakyti šių direktyvų ir nepriimti naujų teisės aktų šioje srityje. Valstybės narės taip pat išreiškia kritinius pasiūlymus dėl šio pasiūlymo. Pone Gerhard. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Noriu padėkoti ponė Vaisgerber už puikią bendradarbiavimo dvasę mūsų darbe ir savo frakcijos vardu norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad aš, aš nesu labai entuziastingai nusiteikusi dėl šių direktyvų panaikinimo Mes atsisakysime taisyklių, kurie reglamentuoja tam tikrus pasenusius matavimo prietasius, tačiau vėlgi visa esmė slypi smulkmenuose. Mums bus labai sunku nustatyti, kaip toliau reikės veikti. Mano frakcija pritars šiam kompromisui, nes Europos komisija mus patikino, kad šios priemonės bus peržiūrėtos. Taigi mes turime būti tikri, kad prireikus matavimo prietaisai, kurių dar reikės rinkoje, kad jie bus įtraukti į naująją matavimo prietaisų direktyvą. Taigi aš skatinu, kad e, komisija labai rūpestingai prižiūrėtų e, šį, e, šios veiksmus ir manau, kad atskiros priemonės joms prireiks dar atskiro nagrinėjimo. Dėl koreliacinių lentelių norėčiau aiškiai pasakyti, Mes pris, pritarėme e, tom formuluotėm, negrįžtom formuluotėm, kurios yra šiame tekste, bet galbūt tai yra paskutinis kompromisas, kuriam mes pritarsime. Mes esame įsipareigoję užtikrinti, kad Europos teisės aktai nustatyti ES lygmenių ir pritarė valstybė, kuriems pritarė valstybės narės, kad šie teisės aktai būtų perkelti nacionalinė teisė ir gyvendinami. Tačiau Mes galime tai patvirtinti tik tai tuomet, jeigu turėsime visą reikiamą informaciją ir vienintelis šaltinis tokios informacijos yra koreliacinės lentelės. Todėl turime ir toliau tas lentelės rūpestingai ruošti. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešį ir kitus kolegas, kurie prisidėjo rengiant šį dokumentą. Ir pradžioje tai atrodė kaip labai techninio pobūdžio dokumentas, o gale pasidarė visiškai aišku, kad politinis sprendimas reikalingas šiam pranešimui. Teisinė yra numatytos įvairios priemonės, kad tos direktyvos, tie teisės aktai, kurie nebeturi poveikio techniniai pažangai, jų galima atsisakyti. Ir komisijos požiūris čia yra visiškai racionalus. Mes privalom užtikrinti e, laisvą judėjimą ir jeigu nėra e, slopinamas, nėra pažeidžiamas šis principas, tuomet galima panaikinti senas direktyvas, tačiau tų direktyvų paninimas neturi sukurti naujų kliučių naujam, laisvam judėjimui ir neturėtų sukurti naujų administracinių kliučių. Turime užtikrinti, kad nebūtų spragų, neatsirastų vakumo, kai bus panaikintos direktyvos. Ir pirmasis pranešimas patvirtintas Simko komitete, jame kalbama apie įtraukti tam tikras nuostatas į naujai peržiūrėtą matavimo prietaisų direktyvą. Buvo daugiau laiko skirta valstybėms narėms patirinėti, ar direktyvų panaikinimas nesukurs teisinio neiškumo. Yra tam tikros nuostatos pranešime, kad e, komisija turi įvertinti tam tikrus elementus iš senų panaikintų direktyvų, kad galbūt juos reikės įtraukti į naują peržiūrėtą matavimo prietaisų direktyvą. Taip pat sprendimas turėtų būti priimtas dėl koreliacijos lentelių. Ir kaip šešėlinis pranešėjas, aš pritariu, aš siūlau patvirtinti šį tekstą pirmos vartimo metu. metu. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Rūlė, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už gerą bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Galiu kalbėti trumpai, svarbiausia jau pasakyta, mano frakcija pritars kompromisiniam susitarimui. Darome prielaidą, kad peržiūrėdama matavimo prietaisų direktyvą komisija kritiškai žvelgs į realius pokyčius. Dėl kompromisas dėl koreliacijos lentelių pasiektas, tačiau šis kompromisas e, galios tik tam tikrą laikotarpį. Ir reikia E, dar imtis veik, turėti galvoje, kad ateitie reikės e, stebėti valstybių narių veiksmus, nes e, korelacinės lentelės reikalingos. Toliau ponas Kozušnik. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbame apie komisijos pasiūlymą panaikinti aštuonias direktyvas Manau, kad komisijos pasiūlymas e, yra modelis, kaip supaprastinti Europos teisę. Tačiau mes nesame už tai, kad derinama būtų bet kokią kainą. Reikia atidžiai pagalvoti apie kitas priemonės, tokias kaip tarptautiniai standartai. Tokios alternatyvos priemonės turėtų būti naudojamas visais atvejais, kai jos pasirodo veiksmingesnės, kai kalbame apie metrologiją, aš pasisakau už savanorišką tarpusavio pripažinimo sistemą, kylančią iš tarptautinių standartų. Apgailestauju, kad parlamentas kartu su kai kuriamis valstybėmis narėmis nepritarė tokiam liberaliam požiūriui ir vietoj to pasirinko konservatyvesnę poziciją. Noriu pasveikinti pranešėją už tas pastangas siekiant kompromiso. Taip pat noriu padėkoti jai už asmeninį indėlį ir energiją, be kurių e, būtų nepavykę pasiekti kompromisą. Toliau panas Rosi. Kolegos, aš e, esu už šį pranešimą. Tai labai techniškas klausimas ir jau keletą mėnesių laukiame balsavimo dėl jo. Pranešimas komitete buvo patvirtintas gana greitai, kovo mėnesį, bet dėl poreikio pasiekti sustarimą taryboje tarp 27 valstybių narių, pranešimo tvirtinimas užtruko. Tikroji problema yra ta, kad komisija nepateikė pasiūlymo dėl direktyvos dėl matavimo priemonių, kuri pakeis pasenusias direktyvas, kurias panaikiname. Turiu pakritikuoti komisiją už tai, kad ji E, pasiūlė panaikinti aštuonias direktyvas, nepasiūliusi, kaip peržiūrėti esamą matavimo prietaisų direktyvą. O tai neatsižvelgia į pramonės ir piliečių poreikius. Manau, kad kai kurie kolegos per daug baiminasi dėl to, kaip valstybės narės sureaguos. Na, Europos bendrovės ir matavimo prietaisų sektorius pademonstravo, kad nelaimės mintis e, buvo tikrai nepagristos. Taisyklės. Jeigu taisyklės, kurių, kurias sukūrėme, yra būtinos, o rinkoje e, esančiam bendrovės e, sunku dirbti, tai tuomet reikia E, laikytis sveiko proto, tai yra pasiekti sustarimą su kitomis institucijomis ir pamiršti nestarimus. Ačiū, toliau pane Roidova, dvi minutės. Vážení kol... Ačiū. Šių direktyvų panaikinimas yra politinis sprendimas, tačiau iš tiesų jis e, susijęs ir subsidiarumu, subsidiarumu norint e, pagerinti teisėkurą. Atsižvelgiant į tarptautinę plėtrą prekyboje ir technologijoje, nebūtina viską harmonizuoti Europos lygmenių. direktyvos bus panaikintos, tačiau valstybių narių metrologijų valdžios institucijos turės laiko išanalizuoti, kokią įtaką jų panaikinimas turės nacionaliniams teisės aktams. Tai bus kaip geras išbandymas kitoms direktyvoms. Jeigu pakaks savitarpio pripažinimo principo, norint iškelti teisinio vakumo, tą patį galėsime padaryti ir su kitomis direktyvomis. Šiek tiek nustebau išgirdusi, kad valstybės narės norėtų harmonizuoti. Baigdama norėčiau pasveikinti pranešėją, kuri IMKO komitete pasiekė vieningo, e, vieningo balsavimo ir taip pat pavyko pasiekti susitarimo su taryba. Ponas Habar, ačiū, e, ponė pirmininkė. Norėčiau e, padėko, padėkoti E, poniai Vais e, Gerber, kuri e, labai svarbi mūsų komitet, komiteto narė. Kai ji pradėjo dirbti, šį darbą jį pradėjo iš karto faktiškai po rinkimų praėjusiais metais, mes visi pajutome, kad atrodo šitas pasiūlymas, komisijos pasiūlymas yra labai paprastas ir tai buvo klaidinga. Uh, Atrodė, kad viską pavyks greitai spręsti, per daug nesiginčijant tačiau e, matome, kiek tam prireikė laiko, kaip sunku buvo rasti sprendimą. Ir tai parodo, kad dereguliavimas ir biurokratijos mažinimas iš tikrųjų mažinimas nėra taip paprasta, kaip žmonėms atrodytų. Na, aišku, dereguliavimas yra skambi frazė, tačiau e, realiame pasaulyje visi labai nori tų norminių aktų. Ir mes dabar supratome, kokios įsi, e, giliai įsišaknyjusios problemos yra valstybėse narėse. E, kiekviena valstybė narė turėjo savo konkrečių aspektų dėl, pavyzdžiui, laivų rezervuaro ar e, atitinkamų spiritometrų ir taip toliau. Ir e, tikiuosi, kad komisija netrukus pateiks savo alternatyvų pasiūlymą, tačiau aš raginu komisiją pasižiūrėti savo poveikio įvertinimą ir savo darbą dereguliavimo pasiūlymų srityje. Ir e, tik tais tada raginti valstybės narės e, įsitraukti į tai. Ir manau, kad m, komitetui E, pasisekė, tačiau e, manau, kad mes turėtume pasimokyti iš e, savo patirties ir ateityje dirbti kitaip. Ponas Keliai, aš džiaugiuosi gavę šį pranešėjos pasiūlymą. Mes iš tikrųjų gyvename mažame pasaulyje. Žmonės tarpusavėje labai bendrauja. Ir Kuo daugiau e, vystosi urbanizacija ir e, kuo daugiau e, atnaujinami matavimo prietaisai, tuo geriau. Todėl aš pasisakau už šių direktyvų panaikinimą. Žmonėms ne visada lengva prisitaikyti prie naujos situacijos, bent jau mano šalyje. Ir per pastaruosius metus E, buvo, e, mano šalyje buvo sunku žmonėms pereiti e, prie kitos matavimo sistemos nuo mylių iki kilometrų ir nuo svarų prie kilogramų. Taigi aš iš tikrųjų manau, kad tam reikia laiko. Visgi noriu pasveikinti pranešėją parengus šitą pranešimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Leiskite padėkoti visiems garbingiam parlamento nariam, kurie kalbėjo diskusijų metu. Tai rodo susidomėjimą e, šiuo supaprastinimo pasiūlymu. Noriu pabrėžti naudą. Tai yra, kad tai teiks naudos vartotojams, tai supaprastins administravimo darbą nacionalinių lygmenių. Taip pat ponia Gebhardt paminėjo ir komisija gali patvirtinti, kad yra atlikti tyrimai, kurie patvirtina naudą suderimo iki 2012 metų. Ponas Rossi išvyko, jisai pateikė kritiką e, komisijos atžvilgių. E, būtų gerai, kad jis būtų čia likęs ir galėtų išklausyti mūsų atsakymą jo kritiką. Tačiau bus parengtas bendras pareiškimas tarp tarybos komisijos ir parlamento kur bus pasakyta, kad, kad pagal 2004 metų 22 direktyvą komisija yra raginama iki kitų metų balandžio mėnesio pateikti teisėkuros pasiūlymą. Savo pirmojo pasisakymo metu aš sakiau, Aš jau tai minėjau, noriu padėkoti pirmininkui, padėkoti už bendradarbiavimo dvasę Europos parlamento nariams ir turiu pasakyti, kad mes pritarėme parlamento pozicijai. Dabar ponia Weisgerber. Norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie prisidėjo arba prie diskusijų, arba ar prie pranešimo rengimo. Tikiuosi, kad rytoj balsuojant mes galėsime užtikrinti, kad esame teisingame kelyje. Lauksime komisijos pasiūlymo balandžio pabaigoje dėl atskirų taisyklių nustatymo. Tai taip pat mums suteiks galimybę įvertinti, ar tos atskiros taisyklių dalys galėtų būti išsaugotos. Ir konas Šarkonis sakė, reikėtų išvengti teisinio vakumo susidarimo. Tai yra svarbus dalykas mums, e, mūsų frakcijoje. Taip pat yra svarbu pabrėžti, kad valstybės narės e, privalės dėti daugiau pastangų siekiant tų taisyklių, kurios bus išlaikytos naujoje matavimo prietaisų direktyvoje ir siekiant užtikrinti, kad turėsime tikras Europos Sąjungos lygmens taisyk, taisyklės. Vyks konsultacijos procesas e, rugsėjo e, lapkričio mėnesiais, dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalis, turėjau kontaktus įvairiais verslo įmonėmis, kalbėjau apie, su jomis apie dabartinę direktyvą, klausiau, ar tos įmonės vis dar naudojasi tokiais e, skaitikliais matavimo prietaisais ir gavau atsakymus, pavyzdžiui, apie spiritometrus jie jau nebėra naudojami, tai yra pasenę prietaisai. Todėl turėtume labai atidžiai išnagrinėti visus šiuos elementus. Mūsų tikslas sumažinti biurokratiją šioje srityje 25 metrai, met, procentais iki 2012 metų, o tam, kad tai pasiektumėm, turime kiekvienas įdėti savo indėlį, skaitant ir Europos parlamentą. Kalbant apie koreliacijos lenteles, čia mes pasiekėme kompromiso, tačiau ateityje raginčiau valstybės narės pasistengti užtikrinti, kad tos koreliacijos lentelės tikrai būtų parengtos ir būtų galima šią informaciją pasinaudoti. Ačiū, ačiū kolegos, ačiū komisijos nariui. Diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj. Ir kitas klausimas dabar tvarkėje.